Bonjour à tous. Labą dieną. Pradėsiu nuo kelių pranešimų, prašydama jūsų ramiai užimti savo vietas. Gavau socialistų demokratų frakcijos prašymą paskirti savo narius į komitetus ir parlamentinės delegacijas. Tinkamą sąrašą pridėsime prie šio posėdžio protokolo. Jeigu niekas nepateiks prieštaravimų iki protokolo patvirtinimo, laikysime šias nominacijas patvirtintomis. Komisi, komitetas ekonomikos reikalų pateikė patikslinimą Europos parlamento patvirtinto dokumento tekstui. Du patikslinimai ir su jomis susijusios deklaracijos taip pat yra pateiktos interneto svetainėje. Tiek pavadinimai, tiek deklaracijų tekstai, pareiškimų tekstai bus paskelbti posėdžio protokolus pagal 216 straipsnį 4 dalį darbo tvarkos taisyklių. Šie patikslinimai bus laikomi patvirtintais, jeigu nepareikalaus per nustatytą laiką mažiausiai 40 parlamentarų elgtis kitaip. Pagal 40 darbo tvarkos taisyklių straipsnį noriu pranešti, kad pono Lamsdorfo pranešimas dėl jungtinių tautų 618 sesijos nesulaukė jokių prieštaravimų, todėl šis pranešimas yra patvirtintas. Pradėkime balsavimus ir supaprastinta procedūra pagal 138 straipsnį balsuokime dėl ponios Dos pranešimo susijusio su menkių išteklių ir šių išteklių žvejybos būdais. Balsuojame vardiniu būdu, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Balsuoti dar nebaigiame, bet jau baigsime. Dar balsuojame. Balsuoti baigiame, prašymas patvirtintas. pagal darbo tvarkę numatoma pagal tą pačią procedūrą balsuoti dėl ponios Vikstrom pranešimo. Tiksliau prašymų šaukti parlamentinio nario Kurskio imunitetą, kas už prieš susilaiko pritarta. Dabar pagal tą pačią procedūrą balsuosime dėl panostejanovo prašymo atšaukti ponios Hanslik imunitetą kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dabar ponios Lichtenberger prašymas atšaukti Aleksandro Alvaro imunitetą, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dabar Garčias Ramon pranešimas dėl naujos Europos vartotojų politikos darbotvarkės. Balsuojame vardiniu būdu, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar balsuosime dėl pono Zviefkos pranešimo. Dėl teisinės pagalbos nagrinėjant tarp valstybinius civilinius ir komercinius ginčius teikiu šį pranešimą balsavimui, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Pagal darbo tvarkę numatytas svarstyti tarybos poziciją dėl mūtinės vykdomos intelektinės nusibės teisų užtikrinimo. Nebuvo pateikti pakeitimai ir siūlymas atmesti, taigi laikome tarybos pasiūlymą patvirtintų. Dabar antrasis <clears throat> svarstymas dėl tarybos pozicijos, dėl kūdikiams ir mažiems akams skirtas specialios medicinės paskirties maisto produktų. Noriu pranešti, kad e, šeštasis pakeitimas buvo atsiimtas, tai ir ponės Rysos pranešimas, Rys pranešimas e, balsuosime vardiniu būdu, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame atmesta. E, trečiasis pakeitimas dabar e, vardiniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Ketvirtasis pakeitimas vardiniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. atmesta. Penktas pakeitimas vardiniu būdu balsuojame, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Taip pat atmesta. Dabar antrasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Taip pat atmesta. Nebuvo patvirtintas vienas pakeitimas, tai reiškia patvirtiname ir pritarėme tarybos pozicijai, sveikiname ponę Rys, darbo atvarkė numatyta balsuoti dėl Moran Šartie pranešimo dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų susijusių su fiziniu veiksniu, elemoretinių laikų keliama rizika, 38 pakeitimas, kas už kas prieš, susilaiko pritarta, <clears throat> kas už pasiūlymą su pakeitimais, prieš, susilaiko pritarta, balsuojame vardiniu būdu dėl teisėjų pros rezoliucijos, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Pagal darbo atvarkę numatoma balsuoti dėl ponios DOTS pranešimo dėl menkių išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų daugiamečio plano. Regla, pasiūlymas dėl reglamento yra teikiamas. Pradedame balsuoti dėl žuvininkystės komisijos 19 pakeitimų, kas už, prieš, neaiškus balsavimo rezultatai, taigi prašau balsuoti elektroniniu būdu dėl e, žuvininkystės pakeit, e, komiteto siūlomų 19 pakeitimų. Pradedame balsuoti. Tai pasitikriname balsavimo rezultatus elektroniniu būdu, pritarta didelį balsų daugumą. Dabar septintasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko, pritarta. 17 pakeitimas, na gerai, <clears throat> jeigu pageidaujate, galime pasitikrinti dėl 7 pakeitimo, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 17 pakeitimas, prašau aiškiai kelti rankas, kas už prieš susilaiko atmesta. Balsuojame, no, norite pasitikrinti, puiku, tikrinamės elektroniniu būdu dėl 17 pakeitimo, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritartam. Jau geriau jums. Dabar balsuojame dėl teikimo pasiūlymo su pakeitimais, kas už prieš susilaiko pritarta. Vardinis balsavimas dėl teisėkūros rezoliucijos, kas už. Tai yra balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ar pono Jekolino prašymas dėl organizuoto nusikalstamo korupcijos ir pinigų plovimo. Trečiasis, trečioji pastraipoje, balsavimas iš trijų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta, trečioji dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Septintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Devintasis pakeitimas, kas už. Norėtumėte pasitikrinti dėl septintojo. Gerai, pradedame balsuoti elektroniniu būdu dėl septintojo pakeitimo. Balsuoti baigiame. Pritarta. Devintasis pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Aštuntasis pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta, man atrodo, nors balsamo rezultatas nėra aiškus, taigi siūlau pasitikrinti dėl aštunto pakeitimo elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Pritarta. 19 punktas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 21 punktas, ketvirtas pakeitimas, kas už. Na, ankstesnis balsavimo rezultatas buvo aiškus. Kas už ketvirtą pakeitimą? Kas prieš? Susilaiko pritarta. Devintasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Originali teksto versija iš trijų dalių. 33 punktas, kas už pirmąją dalį, už prieš susilaiko pritarta. Vardinis balsavimas dėl antrosios dalies, pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta trečioji dalis, taip pat vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta 43 punktas Balsavimas dėl jo vardinio būdu. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 53 punktas. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta 55 punkto originali redakcija iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta. 58 punktas originaliai redakcija, atskiris balsavimas, kas už prieš susilaiko atmesta. Penktasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta atmesta. 62 punktas vardinis balsavimas. Pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 68 punkto originali versija iš kelių dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už trečiąją dalį, kas prieš susilaiko pritartas, 70 punktas originali redakcija balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, 80 punktas originaliai redakcija balsavimas dalimis, kas dėl pirmos dalies, tiksliau dėl pirmos dalies balsuojame varinį būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Vardinis balsavimas dėl antrosios dalies. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Taip pat pritarta 81 punkto originė redakcija iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, antroji dalis, kas už prieš susilaiko pritarta, 93 punktas balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta 96 punktas balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta. Galime pasitikrinti, man balsavimo rezultatas atrodė aiškus, taigi tikrinamės elektroniniu būdu dėl 96 punktų antrosios dalies. Pritarta. Ne, atmesta pirmininkė pasitaiso. 98 punktas iš trijų dalių. Kas už pirmą dalį, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už trečiąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta. 99 punktas, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko pritartina, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritartina, kas už trečiąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta šimtas pirmasis punktas varinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 100. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Rezultatas neaiškus, pasitikrinkime dėl šeštojo pakeitimo, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Et c'est rejeté. Atmesta. Balsuokime dėl 106 punkto originalios redakcijos. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 107. Kas už? Prieš susilaikė. Atmestas 108 iš dviejų dalių, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta. 112 punktas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 124 atskiras balsavimas. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 126 iš dviejų dalių, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš, susilaiko pritarta 127. Pagėdavote pasitikrinti dėl 126 antrosios dalies, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 127 punktas vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 128 vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta po 128 punkto antrasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta 129 punktas, originali redakcija, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 130 punktas, originali redakcija, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 133, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 135, už, prieš, susilaiko pritarta. 139, vardinis balsavimas, pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta 140, kas už, prieš susilaiko pritarta 141 vardinis balsavimas pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 144 kas už. Prieš susilaiko pritarta. Trečiasis pakeitimas peržiūrėtas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Mm, pagėdavote pasitikrinti dėl trečiojo pakeitimo, gerai. Balsuoti baigiame. Pritarta. P konsultuojamoji dalis, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. BH konstatuojama dalis iš dviejų dalių. Vardinis balsavimas dėl pirmosios. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Antroji dalis paprastas balsavimas, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. BK konstatuojama dalis, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš. Neaiškus balsavimo rezultatas, taigi tikrinamės dėl antrosios dalies, BK konstatuojama dalis, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. PL konstatuojamoji dalis e, iš dviejų dalių, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš, susilaiko pritarta, BP konstatuojama dalis, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Balsuojame dėl rezoliucijos projekto su pakeitimais, kas už prieš susilaiko pritarta. Ponas Jekolina, pranešėjas, prašo žodžio. Prašau, ponė Jekolina. Pone Jekolina, jums suteikiamas žodis. Dam. Jūsų mikrofonas neveikia, pabandykite šalia esantį. Pagaliau noriu padėkoti visiems, kurių pastangų dėka mūsų komitete pavyko pasiekti šį etapą. Tai yra labai svarbus e, etapas visoms e, frakcijoms kuomet mes galime aiškiai pateikti aiškios politinės gairias komisijai ir valstybės narėms, perimti lasdelę ateičiai. Aišku, kad Europos e, įgaliojimai, ES įgaliojimai yra labai svarbus. Kai kurios valstybės narės e, tuo abejojo, bet dabar žengėme žingsnį į priekį ir tai yra puiku. Ačiū ponė Kolino. Skelbime pertrauką iki 12.30.